Us Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. Ponios ir ponai. Labas rytas, kalbėsiu vengriškai. Posėdį pradedame. Kai dėl darbo atvarkės, pirmiausia kalbėsime apie žodinį klausimą susijusi su abipusių profesinių kvalifikacijų pripažinimu. Leiskite pirmiausia suteikti žodį ponui Malcolmui Harborui. Penkios minutės, prašom. Uh, Pone pirmininkė, jums leidus, norėčiau pasiūlyti šiek tiek ke kelias minutės dar palaukti, nes tai yra žodinis klausimas komisijai. Ir mes tikėjomės, kad ponas Makryvė atvyks.